E, Vokietijos atitinkamos institucijos man pranešė, kad e, atitinkamas teismas priėmė sprend... E, grimas teismas priėmė sprendimą dėl Hermano Winklerio ir dėl jo imuniteto.